Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt Ruhe zu geben. Ponios ir ponai, prašyčiau susėsti, būti kiek manoma ramesniem. Gib einen Hammer her. Got your bills quiet, especially on the seats of the assistants. Can you stop these people talking? Prašau nutildyti tos žmonės. Ich äh, möchte Sie sehr herzlich begrüßen, Herr Ministerpräsident, auf Ihrer ersten. Norėčiau, e, ponia ministrė pirmininkai, Jūs pasveikinti Jūsų pirmojo specialaus vizito metu. Čia yra mūsų personalo atstovai. Prašyčiau nusiraminti. Ich möchte Sie, Herr Ministerpräsident, sehr herzlich begrüßen. Dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti pas mus atvykus, Jūsų pirmojo oficialaus vizito Briuselėje metu užsienio reikalų komitetas draugė su kitais dviem pakomitečiais jūs pakvietė ir nu, ponai, norėčiau paprašyti pono Ficiano ir ponios Fartyga paprašyti, paprašyti po mano pasisakymo tarti trumpam žodį. Šiuo metu tokia situacija, kad Europos parlamentas ne tik tai labai įdėmiai ir susidomėjęs stebi, stebi e, situaciją Tunise, bet ir stengiasi ten sustiprinti demokratinius procesus, kadangi tai yra prioritetinė šalis mūsų bendra, bendradarbiavimo e, programoje, ypač kolega Galeris e, to, aktyviai bendradarbiauja su tenykščių parlamentu, dalyvauja misijose, pagalbos misijose ir mums reikia stengtis, kad Tunisas, lyginant su kitais, kitomis šio regiono šalimis, um, toliau plėtotųsi, toliau e, žygiuotų į priekį, būtent teigiamą prasme, reikia stengtis e, išsiaiškinti, kokia dabar padėtis ir, ir žiūrėti, kad perspektyvos būtų tikrai, e, kiek manoma, labiau pri, teigiamos. Mes žinome, kad tai yra mums labai svarbi šalis partnerė. Tikimės, kad Marinė Nostrum programa bus tai, kas mus jas, o neskirs. Aš manau, kad ir dėl e, pabėgėlių situacijos šiuo metu viduržėme jūros regione e, mums, mums atsiveria naujos galimybės toliau bendradarbiauti su šia šalimi ir plėtoti savo bendrus interesus. Todėl mes esame suinteresuoti ir toliau įti tą linkmę. Mums labai įdomus bendradarbiavimas su jumis Mūsų prezidentas neseniai susitarė su jungtinėmis valstijomis kaip pagrindinė ne NATO sąjungininkė. Kitla klausimas, kaip, kaip tai interpretuoti. Ar tokiuose srityse yra, bus įmanoma, bus bendradarbiauti su tokiomis ES institucijomis kaip Eurojustas ir mm, Europolas. Taip pat mums labai svarbu, kad mūsų e, institucijos bendradarbiautų tarpusavyje, kadangi ir ekonominė socialinė situacija labai svarbi, politinis stabilumas ir e, pasirinkimas e, investuoti šioje šalyje, kadangi jų, jūsų šaliai reikia kad siektumėte pridėtinės vertės, kad ir toliau būtų plėtojami ir stiprinami demokratijos procesai. Todėl dar kartą norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti, kad pas mus atvykote ir esate pasirengęs dalyvauti šiame gana sudėtingame pokalbėje. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Vicijano. Euh, merci, monsieur le président. Dėkoju, pirmininkė. Ponui Sidui norėčiau padėkoti už tai, kad atvyko aplankyti parlamentą. ir apsikeisti su mumis savo naujausiomis žiniomis apie situaciją šalyje. Aš taip pat dalyvavau rinkim, rinkimų stebėjimuose. Mane labai sujaudino, kaip Tuniso pilietinė visuomenė dalyvavo rinkimuose. Aš manau, kad jūsų pilietinė visuomenė tikrai turi patį geriausią įmanomą kozirį. Šis parlamentas tikrai yra įsipareigojęs jūsų parlamentą paremti. Mūsų e, viena iš išvadų ataskaitoje yra tokia, kad e, galime dirbti kartu su Tuniso parlamentarais, taip pat su jauniausiais ir su moterimis, ieškoti uh, kada, e, momentų laiko, kada galima e, keistis gerą praktiką ir patirtimi. Todėl siūlau tikrai pasinaudoti mūsų parlamento šiuo siūlymu. Labai dėkoju už tai, kad atvykote. Sveikinu, nes atliekate tikrai puikų darbą. Tunisas yra puiki atrama visai visam viduržėmio jūros regionui ir mes esame pasirengę jūsų e, žingsnius paremti. Ačiū. Jau baigiau, ponas Brokai. E, e, Dabar žodžiu suteikiu poniai Kortygai. Ne, pirmą ponas Teitina. Ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Norėčiau paprašyti kolegų iš Slovakijos kad leistų man kalbėti slovakiškai. E, Ministerskį predsedo žduoraznė. Nu, kolegos, ponė ministrė pirmininkė, norėčiau pasakyti štai ką. Mus daug kas sieja. Tai, kas mūsų sieja, yra ne tik tai pastangos siekiant demokratijos, bet ir kiti dalykai, Tai yra mūsų nuostabi viduržėmio jūra ir mūsų gražusis viduržėmio jūros regionas. Aš manau, kad būtent ši jūra mus ir labiausiai vienyje. Tačiau norėčiau Jums pateikti konkretų klausimą. Europos Sąjunga neseniai nusprendė kovoti su pabėgėlių gabentojais e, viduržėmė jūroje ir sukūrė tam skirtą misiją. Norėčiau, būčiau jums dėkingas, jeigu jūs pasakytumėte, ką apie tai manote ir e, kaip įsivaizduojate galima bendradarbiavimą šioje srityje. Dėkoju. Pone ministrė pirmininkė, prašau. Honorable député, Gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi turėdamas galimybę kreiptis į šią garbingą asamblėją ir šią progą norėčiau Jums padėkoti už šiltą prieimimą, kurį mums suteikėte. Džiaugiuosi turėdamas galimybę šiandien kalbėti su jumis čia, Europos parlamente, ir pasidalinti su jumis e, pamastymais apie situaciją Tunise ir e, perspektyvas, kalbant apie bendrą sąjungą. Taip pat norėčiau pasidžiaugti ir padėkoti Europos parlamentui už jo vaidmenį, kurį jis atlieka, stiprindamas demokratiją. Ir tuo pačiu labai norėčiau padėkoti už paramą, kurią parlamentas nuo 2011 metų e, skiria e, Tuniso, Tunisui ir visiems demokratiniams procesams. E, ir stiprina demokratinės vertybės ir solidarumą. Taip pat labai norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento lyderiams ir nariams. Ačiū už jūsų aktyvumą ir jūsų pagalbą Tunisui. Gerbėmiai parlamentarai, ponios ir ponai, Nuo paskutinio mano apsilankimo Bruselėje 2011-aisiais tikrai daug dalykų pasikeitė, ypač e, Tunise. Mes e, atvertėme naują savo šalies istorijos puslapį. 2004 2009 sausio 24 dieną buvo priimta naujoji e, Tuniso konstitucija, kurioje buvo įtvirtintas mūsų pasirinkimas stiprinti demokratinės vertybės ir teisinę valstybės, teisinės valstybės principą. Šioje konstitucijoje įtvirtinta, kad valstybė yra e, paremta e, universaliais e, žmogaus teisių principais, teisinės valstybės principų bei visais demokratiniais standartais. Šią konstituciją įtvirtinta dalyvaujamosios demokratijos principai tiek vietos, tiek regioninių, tiek nacionalinių lygmenių. 2004 spalio mėnesį vykę e, rinkimai, taip pat ir 2014 lapkričio mėnesio rinkimai taip pat e, parodė, jog Europos parlamentas aktyviai e, veikia ir padeda mums užtikrinti sėkmingus rinkimus. Šie rinkimai laisvi, sąžiningi ir skaidrus, e, įvyko sėkmingai ir tai užtikrino nacionaliniai ir tarptautiniai stebėtojai. Taip mes sugebėjome atlikti savo e, demokratinio e, pereinamojo laikotarpio sprendimus ir įtvirtinti teisinės valstybės principus. Kaip žinote, pereimas prie demokratijos nėra lengvas dalykas. Tačiau Tuniso tauta pasirinko e, kompromiso kelią ir pasiryžo siekti demokratijos. Tai yra beprecedentis e, tinis įvykis e, šiame regione, kur tiek neramumų. Tuniso žmonės pasirinko tolerancijos, atvirumo, demokratijos principus ir e, atmetė smurtą ir netoleranciją. Ponios ir ponai, e, pažanga, kurią mes padarėme, e, žinoma, atspindi tai, kad mes ėmėmės svarbių reformų ir Kiekvieną dieną turime tęsti savo darbą ir toliau gyvendinti pradėtas reformas. Šiandien atsižvelgiant į didžiuosius iššūkius, su kuriais susiduria visos e, šalys, labai svarbu e, apsaugoti mūsų demokratinius principus ir juos sutvirtinti. Visų pirma, reikia užtikrinti užimtumą ir ekonomikos augimą. Ekonomikos augimą galime užtikrinti pritraukdami investicijų iš užsienio, e, stiprindami konkurencingumą ir skatindami e, e, studentų pasikeitimus. Taip pat svarbu užtikrinti socialinę taiką ir regiono plėtrą. Tai bus pagrindas ekonomikos atsiaugim, atsigavimui ir augimui. Taip pat nepaprastai svarbu kovoti su terorizmu. Ir atsižvelgiant į dabartinį tarptautinį ir regioninį kontekstą, e, šis iššūkis yra nepaprastai e, svarbus. Visai neseniai Tunisas pats tapo terorizmo išpolių auka. Tad labai svarbu stiprinti tarp e, valstybinį bendradarbiavimą. Ir Mes aiškiai esame nustatę, kad e, kova su e, to, terorizmu yra mūsų politikos e, dalis, kuri taip pat susijusi ir su socialinė, ekonominė ir re, religinė politika. Tad turime kartu įsipareigoti ir kovoti su terorizmu. Kalbant apie, Libijos, e, apie situaciją Libijoje, ją taip pat reikia normalizuoti e, bendradarbiaujant. Ir nepaprastai svarbu šiandien kuo greičiau dėti visas pastangas, kad e, dialogas su Libijos atstovais būtų sėkmingas ir būtų rastas taikus sprendimas kriziai, kuri šiuo metu siaučia šalyje. E, gerbiami ponai ir ponios, bendradarbiavimas su Europos parlamentu yra strateginis e, Tuniso e, pasirinkimas bendradarbiavimas su Europos parlamentu mums labai padėjo. Kontaktai nuolat yra stiprinami, siunčiamos rinkimų stebėjimo misijos ir vykdomi kitokie bendradarbiavimo projektai. Tad šie visi susitikimai, taip pat ir sektorinių komitetų e, susitikimai labai padeda e, sėkmingai diskutuoti ir ieškoti e, išeičių iš susidariusių problemų. 2014 metų balandžio mėnesį mes parengėme visą tvarę E, programą, kaip užtikrinti žmogaus teisų ir demokratijos principus. Ši programa e, mums atvėrė daugybę perspektyvų e, stiprinti ir gilinti bendradarbiavimą inovacijų sektoriuose. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog Europos Sąjunga E, su mumis per partnerystės e, programą yra numačiusi daugybė įvairių e, projektų. Štai kuomet Tunise laikėsi Europos komisijos atstovai, taip pat buvo pasirašyti susitarimai, kuriais buvo išreikšta parama Tuniso įgyvendinamoms reformoms. Tad Labai džiaugiuosi, kad buvo pradėta paramos programa e, vidaus sektoriui, kad būtų išspręsti saugumo iššūkiai. Tai yra nepaprastai svarbi programa ir labai tikiuosi, kad ši programa ir toliau bus įgyvendinama ir išplėsta kit, e, kitose sektoriuose. Užduotis tikrai didelė, laukia daug darbų Tad Tunisui reikia Europos parlamento paramos. Taip pat kaip ir visų kitų didžiųjų Europos e, institucijų paramos, kad e, šalis galėtų sėkmingai plėtotis, mums reikia jūsų techninės e, pagalbos. Ir labai svarbu, jog mūsų dvišalės partnerystės sutartys taip pat būtų sudaromos taip, kad būtų atsižvelgta į šiuos iššūkius. Kalbant apie ES kaiminystės politiką, labai svarbu e, remtis ben, e, bendresniu požiūriu. Ir turime kartu e, nustatyti e, tuos, e, tas sritis, kuriuose mūsų interesai sutampa ir nustatyti bendrus tikslus, kad sukurtume solidarumo ir taikos erdvę. Gerbėmieji parlamentarai, e, ponai ir ponios. Dar kartą norėčiau padėkoti už nuolatinį Europos parlamento mums, e, nuolatinę mums išreiškiamą paramą. Ir E, norėčiau e, pasidžiaugti už e, mūsų dar laukiantį bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū, pane ministrė pirmininkė. Dabar pradėkime diskusijas. Pirmiausia, kalbės ponas Prėda. Labai ačiū. Ponas ministrė, sveikinu atvykus nuo EPP, e EPP vardu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad esame be galo laimingi galėdami apsikeisti su jumis nuomonėmis. Mūsų dabar kaiminystės politika yra peržiūrim, peržiūrima ir šiame kontekste mes e, turime turėti daugiau uh, lankstumo pasižiūrėti, kaip geriau vystyti tą kaiminystės politiką ir kaip geriau suprasti e, įvairius individualius žingsnius kaiminystėje. Šiandieną su mumis esantis prelegentai kaip tik tais tuo užsiima ir tikrai apie tai pašnekės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad esame be galo laimingi, jog politinė situacija vystosi taip, kaip vystosi, ji yra teigiama jūsų šalyje, e, labai e, geri politiniai pokyčiai, e, tokiu būdu sustiprinamas politinis bendras vaizdas ir todėl norėčiau pasveikinti Tuniso visus žmonės dėl to, kad išaugo jų demokratijos gebėjimai. Taip pat atsakydamas į klausimą, prašau, paminėkite kaip vyko e, diktatūros aukų klausimų pradžia, kai buvo piknaudžiaujama žmogaus teisėmis ir panašiai. Tai yra tikrai labai drasus procesas, džiaugiuosi, kad jisai buvo pradėtas ir norėčiau išgirsti apie tai daugiau detalių. E, Dėkoju. Norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėte neilgiau kaip dvi minutės. Taip pat Noriu pasakyti, kad baigiu kalbėtojų sąrašą, kitaip mums nepavyks susidoroti. Ir dabar žodį suteikiu ponui Pakno. Monsieur le Président, Monsieur le Chef du gouvernement, d'abord. Gerbiamas e, ministrė e, pirmininkė, visų pirma norėčiau pasidžiaugti, jog čia atvykote. E, Džiaugiuosi už jūsų, išsakoma, poziciją nuo 2014-ųjų. Iš tiesų, tai puikiai atspindi mūsų partnerystę e, tarp ES ir jūsų didelės Tuniso šalies. Iš tiesų, e, ne vienerius metus mačiau, kaip sėkmingai pereinama prie demokratijos ir manau, kad šiandien iš tiesų demokratijos principai yra sutvirtinami ir jūsų pačių veiksmais. Kaip jau ir sakėte, iš tiesų labai svarbu e, užtikrinti, kad partnerystė tarp ES ir Tuniso ir toliau būtų tvirtina, e, stiprinama, jūs minėjote ir ekonominius susitarimus, penkis susitarimus, kurie buvo pasirašyti balandžio mėnesį. E, taip, e, kalbant apie Libiją, jis šiandien taip pat susiduria su įvairiais iššūkiais demokratijos srityje ir norėčiau užduoti klausimą. Uh, Deja, matome, kad chaosas Libijoje turi vis daugiau neigiamų pasiekmių ir Tunise. Ir pasiekmes iš tiesų paradoksalios. Viena vertos e, gegužės 18 e, dieną buvo e, areštuoti iš Libijos atvykstantis pabėgėliai ir veikia vietos e, e, ginkluotos e, grupuotės, taigi regioninis kontekstas tikrai yra labai sudėtingas ir kaip išvengti to, tos įtampos tarp į, įvairių valdžios atstovų. Manau, kad iš tiesų nereikėtų galvoti, e, jog situacija kitose šalise nei Libija yra geresnė. E, galime paminėti keletą miestų, kur veikia įvairios e, ginkluotos grupuotės ir kaip sprendžiama šita problema. Manau, kad apie tai taip pat reikėtų pakalbėti. Prašyčiau pagarbiai elgtis su savo kolegomis. Kuo ilgiau kalbėsite, tuo mažiau kolegų gaus žodį. Viskas labai paprasta. Jūs užtrukote 2 minutės ir 40 sekundžių. Dar kartą pabandykime. Nu, ponia Tenanai, Tenokai, gal jums labiau pasiseks. Ačiū, ponia ministrė pirmininkė, labai nuoširdžiai sveikinu jūs mūsų frakcijos vardu. Mes visuomet buvome dideli Tuniso draugai ir džiaugiamės jūsų reta sėkmės istorija e, po arabų pavasario ir jūsų, rink, e, jūsų e, pergalę praėjusi pavasarį. Tuniso demokratijos tradicijos yra tikrai vis labiau gilėjančios ir matosi, tai matosi ir jūsų rinkimų rezultatuose. Porą klausimų. Pirmiausia, susijęs su, susijęs su mm, Tunise esančią situaciją. Aš buvau susitikęs su uh, Tuniso ambasadoriumi, kuris įspėjo, jog dabar yra dar pavojinga bū, važiuoti turistauti į turistą. Aš žinau, kad Italijoje buvo suimtas įtariamasis, kuris buvo už, įvykdęs teroristinį išpolį prieš Tuniso nacionalinį muziejų. Ir e, man būtų įdomu sužinoti, kaipgi, ar, ar tikrai būtų e, rimta manyti, jog islamo valstybė galėtų infiltruoti, infiltruoti savo e, karius, savo kovotojus į tos, tos migrantus rautus, kurie per viduržėmę jūrą atvyksta į Europos Sąjungą. Ir kaip Jūs vertinate um, Europos Sąjungos e, planuojamą misiją um, skandinti tokių e, to, nelegalių kontrabandininkų, pabėgėlių kontrabandininkų laivus. Ir e, net ir prieštraujant e, atitinkamai jungtinių tautų rezoliucijai, žinome, jog ta, ta misija ketina veikti net ir būtent ne, už savo vandenų ribų, pavyzdžiui, Somalija ir panašiai. Belali e, šeimos klausimas yra šeimos, kurios e, e, milijoninės pajamos buvo išaldytos, kadangi buvo, jie buvo įtariami teroristiniais veiksmais. Kaip Jūs vertinate tai? Dėkoju, ponia Frautman. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote, taip pat norėčiau pasveikinti Jūs. Labai įdomu išklausyti ministro pirmininko, e, kuris e, kalba apie tokius svarbių klausimų. Tai yra svarbus partneris, svarbus kaimynas Europos ir Jūsų šalis gali tikrai suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Tikrai nereikėtų to vaidmens nuvertinti, nes jūsų šalis tikrai labai reikšminga ir e, stabilumo klausimų. E, regione. Labai džiaugiuosi rinkimų rezultatais, kurie vyko 2014 metais. Turite naują konstituciją, kurios dėka e, įtvirtinote demokratijos principus. Rinkimai vyko labai skaidriai, e, lygiai taip ir mm, teisiniai principai, e, teisinės valstybės principai vis labiau dera su ES. Tačiau norėčiau užduoti keletą klausimų, būtent dėl to jūs čia ir atvažiavote juk kai kurie žurnalistai e, kovojantis už žmogaus teisės rizikuoja patekti į kalėjimą dėl to, kad jie e, naudojasi žodžio laisvę. Mums liberalams tai yra labai svarbu žodžio laisvė, tad norėčiau sužinoti, kasgi jiems iš tikrųjų grėsia, o galbūt jūsų šalyje nu, įtvirtinta žodžio laisvė. Jau keletą savaičių, keletą mėnesių susidurėme Europos parlamente su migrantų klausimu, kurie iš Europoje atplaukia per jūrą. Manau, kad jūs taip pat galėtumėte e, ir šiuo klausimu kažkaip tai padėti Europai. Ačiū, ponia Viržė. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę. Gerbiamas ministra pirmininkė, džiaugiuosi jūs čia matydama. Aš palaikau artimus ryšius su, su e, Tunisu ir nuo 2011 metų dalyvauju rinkimų stebėjimo misijose, tad žinau, su kokiais sunkumais susiduria šalis, e, tačiau žinau ir kaip e, puikiai jūs galite tas problemas spręsti. Ir kaip jau buvo e, pabrėžta, jūsų pilietinės, pilietinė visuomenė tikrai yra labai svarbus šalies koziris. E, Tunisas šiandien yra atsidūręs sudėtingoje situacijoje. Na, nežinau, ar tai iš tiesų yra puikus demokratijos pavyzdys, tačiau bet kokiu atveju esu, įsitikin, esu įsitikinusi, kad ES turi padėti Tunisui e, ir tai turi daryti išmintingai atsižvelgdama į visus politinius iššūkius, su kuriais susiduria regionas. Na, šiandien e, valdžia yra stabili, tačiau dar daug darbų socialinėje ir ekonominėje plotmėje e, yra nenuveikti. Štai, nu, nes nuo 2010-2011 e, metų vykstantis konfliktai nėra išspręsti ypač tose regionuose, kur jie ir prasidėjo. E, Hasda regione ir kitose. Taigi e, daug vilčių, tačiau ir daug nusivylimų, ypač iš jaunimo pusės. Tad norėčiau užsitikrinti, kad ir toliau jūs prioritetą skirsite socialiniam dialogui. Mano manimu, tai yra svarbiausia, atsižvelginti dabartinę situaciją. Taip pat norėčiau uh, pabrėžti tai, ką m, sakė ir kiti, kad Labai svarbu e, sėkmingai gyvendinti policijos reformą e, ir, toliau bendradarbia, e, ir toliau kovojant su e, terorizmu. Ir taip pat labai svarbu užtikrinti išraiškos laisvę. Visa tai yra glaudžiai susiję ir e, dėl to turi būti diskutuojama e, tam, kad su ES būtų su, e, sukurta partnerystė, kuri visiems būtų naudinga. Kiekvienas kalba bent pusę minutės ilgiau ir tai yra nesažininga kolego atšvilgiu. Dabar žodį suteikiu poniai Lokpiler. Ačiū ponė pirmininkė. Ir taip pat sveikinu pas mus atvykus ministrą pirmininką, žaliųjų frakcijos vardu ir laisvų europiečių alijanso vardu. Turiu tris klausimus. Jūs kalbėjote apie tai, kad yra būtina stabilizuoti Libiją Yra puiku, kad jūsų šalyje e, prieglopsti rado daugiau nei milijonas Libijos piliečių ir ten gali dirbti. Tad mano klausimas, ar Tunisas susilaukia pakankamai tarptautinės paramos, kad e, sugebėtų atlaikyti tą tenkantį papildomą e, svorį, naštą, pavyzdžiui, švietimo sistemai ar sveikatos apsaugos sistemoje? Taip pat kitas dalykas, jūs vertinate kovą su terorizmu kaip labai svarbų dalyką ir mm, be abejo ir Tuniso pilietinė visuomenė e, apie tai kalba, tačiau e, dėj, e, žmogaus teisų aktyvistai dažnai ragina pernelyg neįsijausti į tą kovos su teroristu, kovotojus teroristų vaidmenį. Pavyzdžiui, kritikuojama tai, jog e, yra taikomas labai griežtos e, įkalinimo bausmės žmonėms kurie, pavyzdžiui, išduoda nacionaliniu saugumo, e, su nacionaliniu saugumu susijusius dalykus. E, nors tai nėra konkrečiai apibrėžiama, kas konkrečiai turima omenyje. Tad man kyla klausimas dėl teis, žodžio laisvės, ar bus koks nors naujas įstatymas, kuris atitiks tartutinius standartus. Ir kitas klausimas, kurį jau uždavė ir kolegos, dėl migra migracijos, migrantų srautų keliaujančių į Europą sulaikymo. ES laikosi skirtingos politikos ir dabar pranešama, kad ES su Šiaurės Afrikos šalimis, be kita ko ir Tunisu, e, ketina įrengti e, nepilotuojamų orlaivių bazės. Kaip Jūs vertinate šios planus? Dėkoju. Ponas Borgezijo. Grazie Presidente, benvenuto. Nel... Dėkuoju. Pirm, e, pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad atvykote į parlamentą. Labai atidžiai jūsų išklausėme, labai susidomėję. Jūs kalbėjote apie kovą su terorizmu. Italijoje ši problema tikrai nagrinėjama per padidinimą į stiklą, e, ypatingai po to, kas įvyko Bardo muziejuje. Taip pat norėčiau dar kartą pareikšti užuojautą dėl visų aukų. Labai svarbu e, imtis tvirtų, stiprių, e, reikšmingų veiksmų, būtent tą ir daro Tuniso vyriausybė, vykdo apklausą ir mes e, labai džiaugiamės E, kad e, iš e, italų vyriausybės pasigirsta raginimai nepaleisti tų teroristų, kurie buvo pagauti. Mm, labai būtų įdomu įsiaiškinti, ką galvoja jūsų slaptosios tarnybos apie teroristų infiltravimą į tų emigrantų srautus, kurie perplaukė per e, viduržėmio jūrą. Tai yra labai delikatus klausimas, nes tikrai girdisi be galo skirtingų e, versijų iš Europos e, mm, valdžios institucijų. Taigi, gali būti ta infiltracija, bet gali jos ir nebūti. Norėtumėm išgirsti jūsų nuomonę, nes jūs esate vienas iš tų žmonių, kurių nuomonė mums e, labai svarbi, kadangi jūs tikrai žinote, kokia situacija Libijoje iš tikrųjų susiklošiusi. Panie premjer. Ponas Grzyb. Ponas premjerė, labai dėkoju, kad atvykote šiandieną į mūsų e, jungtinį posėdį. E, ir norėčiau išsiaiškinti jūsų nuomonę dėl tos dramatiškos problemos dėl migracijos. Žinoma, geriausia priemonė būtų profilaktika. Bet tam reikalinga sukurti tokias sąlygas, kad žmonės nebenorėtų e, emigruoti. Taigi dabar mes tik tais galime juos išgelbėti, jeigu kyla pavojus gyvybei, bet reikėtų ko gero e, problemą spręsti jos ištakose. Kokią galimybę jūs tam matote, nes e, mūsų turimos priemonės e, tikrai nepakankamos, kai ta migracija vysta šitokiais mastais. Dar kitas klausimas, kurį norėčiau užduoti. Ar jūsų šalis numato pradėti diskusiją su ES dėl vizų režimo palengvinimo, dėl readmisijos, kadangi šie du klausimai yra susiję. Ir pagaliau norėčiau palinkėti jums ir jūsų šaliai kad Tunisas būtų tokia šalis, kuri parodytų, jog demokratiniam perėjimui galima rinktis ir taikų kelią. Jūsų šalyje, kai buvo e, išpolis prieš Bardo muziejų, nukentėjo labai daug žmonių, buvo aukų. Būtų labai malonu, kad spręstumėte ir išspręstumėte visus kylančius sunkumus. Thank you, Chair. Uh, Alan Salon. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugu, kad jūs pas mus ir norėčiau pasveikinti čia ir pasidžiaugti mūsų glaudžiais e, santykiais. E, tai yra santykis tarp ES ir e, Tuniso ir taip pat gerų surinkimo rezultatų, taip plėtojant demokratijos procesus. Uh, Norėčiau pateikti keltą klausimų platesnėme kontekste. Daugelis pasaulyje buvo labai susižavėję arabų pavasario procesais ir po to pastebėjome, nusivylę, pamatėme, jog jis tapo virto e, arabi, arabų žiema. Tad kyla, kyla klausimas, ar e, pati demokratija e, dėja nėra reiš, automatiškai nereiškia, jog ji e, m, mm, iš tiesų, m, mm, kad, kad jinai ir liks stabili ir kad jinai bus įtvirtinta. Labai dažnai e, mes žinome apie tai, yra pranešama apie tai, kad tai šio regiono žmonės palaiko glaudžius ryšius su asmenimis, kurie lengvai pasiduoda terorizmui, ekstremizmui. E, Taip pat įdomu sužinoti, kaip e, būtų galima e, pasiūlyti e, šio regiono žmonėms, kurie yra linkę į tą ekstremizmą, kažkokias alternatyvas, siūsti jiems kitą žinę, kad jie atsisakytų tokių tikrai smurtinių ketinimų. Dėkoju. Ponas Fizas. Merci, monsieur le président, monsieur le pré. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Gerbiamą ministrui pirmininkui labai žaviuosi jūsų šalimi ir labai atidžiai stebiu situaciją. E, tad tikrai noriu, kad jūsų šalis būtų arabų šalių lyderė, kalbant apie demokratinius procesus. E, aš pats priklausau ir tarptautinės priekybos komitetui, tad mano klausimas būtų, ar jūs pasirengę pasirašyti laisvos priekybos sutartis e, su ES. Ačiū. Herr Kuzo. Ponas Kuzo. Ačiū, taip pat norėčiau per, e, pasveikinti ministrą pirmininką ir pareikšti, kad e, jūsų demokratijos procesą taip pat labai e, remiame, kadangi susiklošiusi su terorizmu labai sunki situacija, tad esame su jumis solidarūs ir remiame toje kovoje prieš terorizmą. Trys trumpi klausimai. Kaip policijos ir kariškių jėga gali pasitarnauti stipri, e, demokratijos stiprinimui Tunise. Toliau Libija. Mes e, remiame e, Valentino Leon mm, e, pastangas. E, manome, kad e, regioninius dalykus galima spręsti ir toliau ką manote apie tą operaciją, kurią rengia Europos Sąjunga. Ir, e, e, ir kaip čia galima irgi pasitelkti karinės pajėgų. Ponas Smith. Ačiū, pan pirmininkė. Trumpai kalbėsiu, pateiksiu keletą labai konkrečių klausimų. Labai sveikiname Jūs pas mus atvykus. Daug dalykų yra pavirkirtina jūsų valstybėje, jūsų rinkimų rezultatai puikus yra puiku, kad jūsų e, visuomenė taip puikiai plėtojasi Ir tai Tunisas tapo tarptautinė prasme labai svarbus e, tarptautinės bendruomenės centras, tarptautinės bendrijos e, centras. Tačiau vis dėlto yra tam tikrų surūpinimą keliančių dalykų, e, kurie yra labai rimti, pavyzdžiui, žodžio laisvės, žurnalistų saviraiškos laisvės ribojimai. Mums tai yra labai svarbu, e, reikia, mums yra labai svarbu, kad jūs pripažintumėte šių laisvių ir teisių svarbą. Ir norime paklausti, ką galime padaryti, kad paremtume jūsų pastangas užtikrinti tas teisės. Tiek jūsų pačių šalyje, tiek ir visame pasaulyje. Dėkoju. Ponas Kovin Mikė. Ačiū. Jūsų ekscelencija, jūs esate suverenios Tuniso Respublikos ministras pirmininkas. Tarkime, kai kurios valsty... ES valstybės narės nusiūs e, savo e, orlaivius, kad e, ten būtų nuskandinti, bombarduoti, apšaudyti, pavyzdžiui, Tuniso kokiame nors uoste esantis laivai. Ar Ir ar jūs kažkaip irgi įsikišite, ar lauksite uh, tikro karo, kuris galėtų kilti, e, remiantis visais tarptautiniais e, standartais? Ir ar res, Tuniso Respublika būtų pasiryžusi gintis nuo dabar jau galima sakyti mirštančios Libijos valstybės. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Prašau, ministrė pirmininkė. Mesdames et messieurs. Ponios ir ponai, gerbėmėjai parlamentarai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, jog taip domitės e, e, situacija mano šalyje, Tunise. Tad e, kiek tik sugebėsiu, pabandysiu atsakyti visus užduotus klausimus. Nežinau, kiek laiko tam turiu. Čia jau jums spręsti. Štai matot, kokia diskriminacija. Bet visų pirma, e, norėčiau priminti, kad e, e, Tuniso situacija yra labai ypatinga, kalbant apie šį pereinamąjį laikotarpį. Mes, mums pavyko užtikrinti politinį perėjimą, sėkmingą perėjimą. Tai tikrai nebuvo lengva. Mums prireikė šiek tiek daugiau nei e, trijų, mėnesių, e, trijų metų, atsiprašau, kad šis perėjimas būtų įgyvendintas. Na, iš tiesų situacija nėra nuostabi, tačiau e, stengiamės, kad e, viskas įvyktų kuo geriau. Ir tikrai džiaugiamės, kad mums pavyko e, įgyvendinti šį politinio perėjimo e, etapą. Tai iš tiesų labai svarbu e, mūsų šaliai, ypač šiandien. Tačiau darbas tik tai prasidėjo, dar labai daug kas nenuveikta įvairiose srityse. Visų pirma, susidurime su didžiuliu politiniu iššūkiu. Taip, mes turime e, naują konstituciją, tačiau reikia ją įgyvendinti. Ir tai tikrai gali būti sunku ir e, kyla įvairių grėsmių. Tad šios a, a, antrosios res, Respublikos e, pirmojo, e, pirmosios vyriausybės tikslas ir yra sėkmingai laikyti šios konstitucijos ir a, e, užtikrinti numatytas laisvės ir teisės, kurias Tuniso gyventojai turi turėti, kaip kad ir kitų demokratinių valstybių gyventojai turi. Tad šiandien mums labai svarbu šią konstituciją įgyvendinti, konkrečiai įgyvendinti. Mes tikrai žengėme didžiulį žingsnį į priekį, tačiau dar daugybė darbų e, nepadaryta ir vyriausybė ir toliau turi dirbti šioje srityje, kalbant apie e, teisingumo sritį, teismų sritį, m, mm, konstitucinė taryba turi jai padėti, turime įtvirtinti visas demokratinės institucijas. Iš tiesų, dar vienas didžiulis darbas tai yra decentralizacijos procesas. Mes jau parengėme pagrindus jam. Tačiau procesas iš tiesų yra ilgas. Taigi politinėje srityje dar E, laukia daugybė darbų, kuriuos turime nuveikti bendradarbiaudami su ES ir kitomis e, draugiškai nusiteikomis e, šalimis, kurios mus remia. Kalbant apie saugumo sritį, iš tiesų saugumo klausimai yra labai delikatus ir labai svarbus. Na, negalime kalbėti apie demokratiją ir laisvės, neužtikrindami saugumo. Negalime kalbėti apie investicijas, jeigu neužtikriname saugumo. Tad šis, ši, naujoji vyriausybė e, neveltui saugumą įvardijo kaip vieną iš savo prioritetų. Mes e, numatome e, aiškę strategiją, kaip kovoti su e, terorizmu ir tai irgi yra vienas iš mūsų prioritetų. Kaip kai kurie iš jūsų e, paminėjo, teroristinis išpolis Bardo yra puikus pavyzdys, kad teroristai ir kiti blogo linkintis Tunisų žmonės uh, E, vykdo tokias atakas, nes jie tiesiog pavydė, jie pavydė, kad e, Tunisas atsigauna ir žengia į priekį e, demokratijos linkme. Dėl to buvo įvykdytas šis barbariškas išpolis muziejuje, kad būtų paveikta kuo daugiau žmonių, kuo daugiau įvairių tautybių žmonių. Mm. Būtent tokio tikslo e, siekia šie teroristai. Jie siekia Tunisą pakirsti ten, kur jiems, e, kur jam labiausiai skauda, tai yra paveikti e, turizmo sektorių, kad pasiekmes būtų, neigiamos pasiekmes būtų kuo platesnės. Ir atsižvelgiant į tai, mes ėmėmės e, reikiamų priemonių, kad e, teroristai ateityje neturėtų galimybės džiaugtis ir e, renkti išpolius prieš turistus. Mes pakirtome pačią svarbiausią teroristų organizaciją. Siekime ir toliau tai padaryti. tai, e, tai kad mes e, susidorosime su, su teroristų organizacijomis, e, yra labai svarbu, jeigu norime užtikrinti Tuniso ateitį ir sustiprinti savo pajėgas ir tuo pačiu susilpninti e, priešiškai nusiteikusių asmenų e, pajėgas. Šiandien po, mūsų policija turi visus pajėgumus, kad galėtų sustabdyti teroristus ir mes jau, e, jau pradėjome e, kovoti su terorizmo e, grupuotėmis. Kalbant apie ekonomiką, šiuo metu mes kaip tik e, rengiame e, gairias e, dėl naujos strategijos nuo 2016 iki 2020. Tai bus penkerių metų planas, e, kaip, kuriame bus įvardyti svarbiausi tikslai. Ir remiantis uh, šiomis e, gairėmis, mes, kurias rengiame dabar, mes parengsime aiškę strategiją. Jose bus dvi svarbios dalis, tai yra plėtros programa kuri apims e, regioninius e, projektus. Mes nustatėme 14 šalies regionų, kuriuose reikia imti svarbių veiksmų. Ir numatome būtent šiems regionams skirti daugiau dėmesio, kad jie prisivytų kitus labiau išsivysčiusius e, šalies e, regionus. Bet kiekvienam e, regionui bus numatytas konkretus regioninis plėtros projektas, atsižvelgiant į to regiono situaciją. Taip pat neskaitant šių e, specializuotų e, projektų, e, bus ir struktūrinių projektų skirtų visai šaliai. Rengiant šią strategiją. Mes planuojame 2015 metų pabaigoje suorganizuoti tarptautinę konferenciją dėl regioninės plėtros ir investicijų. Na ir antra svarbi dalis, kuri turi būti įgyvendinta tuo pačiu metu, kaip kad e, įgyvendinamos regioninės reformos, e, e, tai yra įvairios strateginės reformos, pavyzdžiui, bankų reforma, mokesčių e, sistema, investicijų, e, socialinės apsaugos reformos, kur šios reformos jau yra pradėtos ir jas reikia įgyvendinti e, kartu su plėtros projektais. Tad tai būtų tiek kalbant apie ekonomiką. Na, dabar norėčiau uh, atsakyti į klausimus, kurie buvo užduoti kai kurių šio, šių komitetų narių. Visų pirma, migracijos problema. Šią problemą paminėjo ne vienas kalbėjas asmuo. Vasa, e, 2011 vasario mėnesį Tunisas išgyveno labai panašią situaciją, kaip kad e, e, šiandieninė padėtis. Per e, dvi dienas daugiau nei 20 tūkstančių tuniziečių e, bandė pasiekti Italiją per jūrą. Ir mes tuomet pradėjome dėrybas su Italijos vyriausybė, pasiekėme susitarimą ir šis susitarimas taikomas iki e, šiandien. Tai yra e, numatyta, jog turime nustatyti žmonių, atvykusių žmonių e, tapatybę ir juos ir e, repatrijuoti. E, tuos, kurie e, turi e, Tuniso e, pilietybę. 2014-aisiais iš 1200 tunisiečių, kurie emigravo į į, į Italiją. Maždaug 1050 ar 60 buvo repatrijuoti į Tunisą. Ten buvo jais pasirūpinta, buvo išanalizuota jų e, situacija ir e, jie e, integruoti į visuomenę. Tad tokiu būdu aš noriu atsakyti į klausimą, kurį jūs uždavėte, kaip sustabdyti šią e, migrantų bangą ir kaip juos sėkmingai integruoti. Nes jeigu e, nebus numatyta, kaip juos integruoti, e, jie ir vėl vyks, ir vėl emigruos. Tad norint sustabdyti emigracijos bangą, svarbu e, rasti išeičių toje šalyje, iš kurios žmonės emigruoja. E, svarbu e, užtikrinti, kad šie žmonės galėtų e, susirasti darbą, e, būtų aprūpinti. Kalbant apie repatriaciją, e, taip pat E, tai svarbus klausimas ir mes su Italijos parlamentu apie tai diskutavome ir nusprendėme, jog reikia ieškoti būdų, kaip e, e, išsiųsti žmonės, kaip juos integruoti. Iš tiesų buvo sėkmingų atvejų, tačiau buvo ir tokių atvejų, kai žmonės buvo išsiųsti, gražinti į savo kilmės šalį ir po to vėl bandė emigruoti. Tad labai e, svarbu e, įgyveninti tuos mano minėtus plėtros projektus e, tam, kad žmonės e, nenorėtų emigruoti, kad piliečiai turėtų sąlygas gyventi savo šalyje, o ne ieškoti geresnio gyvenimo kitur. Kalbant apie pavojų, E, susijusi su e, te te teroristais, kurie galėtų e, infiltruotis į migrantų grupės. Iš tiesų šis pavojus yra realus, jo nereikia nuvertinti. Štai teroristai, kurie buvo sulaikyti Italijoje ir kurie dalyvavo prieš tai Bardo išpolyje, puikiai atspindi šio iššūkio aktualumą. Šie žmonės atvyko iš e, Tuniso. Ir štai už vakar mes uh, uh, sulaikom, sulaikėme ketvirtąjį teroristą, kuris dalyvavo Bardo muziejaus išpolyje. Tad iš tiesų uh, tas pavojus, kad e, teroristai įsimaišys tarp migrantų yra didžiulis ir mes turime būti labai e, akili, kad to nei, e, tai neįvyktų. Kalbant apie e, Tuniso e, padėtį, kalbant apie e, ES planus e, sustabdyti migrantų e, srautus į ES. Kokiagi Tuniso pozicija, ji yra labai aiškiai, visuomet buvo labai aiški, mes ją e, nustatėme dar su Italija. Kalbant apie karinę intervenciją, manome, jog problemą galima išspręsti taikiais būdais. Tad karinės intervencijos galimybė turi būti e, atmesta ir mes griežtai pasisakome prieš e, karinius veiksmus. Nesvarbu, ar kalbėtume apie karinio konflikto sprendimą ar apie e, priekeivius žmonėmis kalbant apie e, Tuniso poziciją Libijos konflikto atžvilgių. Tuniso pozicija aiški. Mes esame prieš karinės e, intervencijas spręsti e, Libijos krizę. Tai yra politinis konfliktas, tad jį reikia spręsti politinėmis priemonėmis per dėrybas. Ir mes remiame tokį kelią, E, e, kai kurie sakė, kad e, Tunisui taip pat turi neigiamas, neigiamų pasiekmių situacija Libijoje, tačiau tai nėra visiška tiesa. Mes, žinoma, tiesiogiai bendradarbiaujame su jungtinėmis tautomis ir stengiamės E, to, tokiu būdu e, e, rasti bendrų taškų su Libijos vyriausybė tam, kad Libijos krizė būtų kuo greičiau išspręsta. Tačiau, kaip pabrėžiu, sprendimas turi būti išski... tik politinis ir reikia kantrybės, kad šis konfliktas būtų išspręstas. Na, Matau, kad vis dėlto laikas, man skirtas laikas jau baigėsi, tad norėčiau dar padėkoti visiems parlamentarams už Tunisų skiriamą dėmesį. E, Tuniso demokratija dar labai jauna, tad ekonomikos, social, e, socialinių reikalų ir politikos srityse dar daug darbo. Tad mes tikimės ES ir ypač Europos parlamento paramos, kad mes ir toliau sėkmingai gyvendintume e, pereinamą pereinamojo laikotarpio planus. Tikiu, kad e, turime galimybę politinėmis priemonėmis išspręsti politinės problemas, e, nenaudojant kitų e, priemonių. Ačiū uždėmesi. Pone ministrė pirmininkė, nuoširdžiai Jums dėkoju. Manau, kad buvo labai vertingas sustikimas. Linkiu Jums maloniai praleisti laiką Briuselėje ir linkiu gero, vaisingo posėdžio su mūsų prezidentu pirmininku. Dėkoju.